Šį pareiškimą pateikiu kolegės Kristalinos Džordžijevos vardu komisarės, kurie atsakinga už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir reakciją į krizės. Kodėl vietoj jos aš kalbu? Gana aišku ir akivaizdu, kad komisarė Džordžieva į Čilę nuvyko vakar, kovo 10 dieną, kur ji lankosi žemės drebėjimo paveiktose vietose ir stebi, kaip dirba ES humanitarinės pagalbos ir civilinės apsaugos specialistai. Atvykusi į Santiagą, komisarė Džordžieva nuvyko į paveiktus, paveiktą regioną, skaitant uh, pakrantės rajoną prie Koncepciono ir tenai apsilankiusi, apsilankiusi jis susitiko su vietos atstovais stebėjimo centrą aplankė stebėjimo centrą ir kalbėjosi su regiono valdžios atstovai. Komisarė Džordžieva taip pat atstovauja pirmininką Baroso, inauguruojant prezidentą Sebastianą Pineirą šiandien. Didžiulis žemės drebėjimas ir po to kilęs tsunamis, kuris e, e, pasiekė Čilę 27 vasario buvo baisi nelaimė. Atrodo, kad žuvo daugiau kaip 500 žmonių, atrodo, kad šis skaičius dar gali ir padidėti. Daugiau kaip 2 milijonai žmonių patyrė nelaimės poveikį. Žala infrastruktūra yra didžiulė, pusė milijono namų gana rimtai pažeisti. Ypatingai jo galiotinė ir e, komisijos vicepirmininkė Ketai Ashton kreipėsi į Čilės ministrą pareikšdama savo užuojautą aukoms ir aukų šeimoms ir pareiškė, kad mes esame pasirengę padėti. Kai tik žinios apie žemės drebėjimą pasiekė mus, buvo mobilizuotos e, reagavimo pajėgos, ES civilinės saugos mechanizmas iš karto pasiuntė signalus dalyvaujančioms valstybėms ir e, stebėjimo centras veikė pirmąjį savaitgalį, rinkdamas žinias apie nelaimės mastą ir poveikį. Ir buvo numatytos priemonės, kurios gali būti e, panaudotos gana greitai. Komisarė Džordžieva nuvyko į krizės e, biurą, į krizės centrą, kad tiesiogiai vadovautų operacijai. Ne viena ES valstybė narė pareiškia, kad jos gali, yra pasirengusios padėti E, savo darbuotojais įrangą, kuri jau nusista į koncepcioną iš Ispanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Junktinės karalystės. Taip pat pareikštas, e, pareikštos galimybės padėti finansavimu iš e, Suomijos ir kitų valstybių pusės, pusės taip pat pasiūsti įrangą, kaip pavyzdžiui, lauko virtuves ir panašiai. Čilės valdžia pareiškia, kad jį priima šios pasiūlymus ES valstybių narių pagalba. Komisijos e, greito reagavimo sistema taip pat paleista Briuselėje ir Echos Managva regione. Potencialūs partneriai sugebantis teikti e, paramą buvo taip pat su jais buvo susisiekta ir paprašyta nuvykti į žemės drebėjimo zoną, kai tik bus įmanoma. Ir priimtas sprendimas iš karto skirti 3 milijonus eurų. Dabar humanitarnės paramos susitarimai e, pasirašyti su keturiomis e, agentūromis Telekom San Frontier e, iš Prancūzijos, kurie teikia telekomunikacijos pagalbą, Ispanijos raudonojų kryžių, kryžiumi, taip pat Vokietijos raudonojų kryžiumi, kurie tieks prieglaudą, vandenį ir taip toliau. Taip pat buvo nusisti ekspertai į Čilę, e, kurie nuvyko tenai kovo pirmą dieną iš ryto įvertinti poreikius ir susitikti su partneriais bei valdžios atstovais. Dar du nariai nuvyko kitą dieną, prie jų prisidėjo kiti po kelių dienų. ES civilinės saugos mechanizmas tai yra E, šešių ekspertų komanda taip pat yra Čilėje, jie dirba netoli Koncepcionoje, o du dirba netoli Santiago, kartu dirbdami su valdžia ir koordinuoja pagalbą su ES valstybėmis. Eko humanitarnės pagalbos ekspertai ir civilinės saugos komanda kartu vertina kartu kartu su agent, ES agentūromis, kokia pagalba yra reikalinga labiausiai paveiktose vietovėse. Ačiū. Labai ačiū komisijai. Dabar suteiksiu žodį politinių frakcijų atstovais, vis, atstovams. Visų pirma, pane Štifler, EPP. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Kaip mes jau sakėme anksčiau, drebėjimas Čilėje buvo stipresnis negu kad Haityje. Taip pat šią šalį palėtė ir tsunamis. Bet vis dėlto situacija Čilėje yra žymiai geresnė negu kad Haityje, nes Čilė buvo geriau pasirengusi tokiai nelaimiai. Taip pat nemažai padėjo ir ES, bet jos valstybės narės. Uh, ES labai sparčiai priemė sprendimą teikti humanitarinę pagalbą. Iš karto buvo suteikti 3 milijonai eurų. ES ekspertai iš karto nuvyko į regioną tam, kad galėtų įvertinti situaciją. Aš norėčiau padėkoti e, komisariai Kristalinai Džordžievai, kuri pati nuvyko į Čilę, kad galėtų įvertinti situaciją. Uh, Iš tikrųjų labai svarbu daryti viską, kad būtų išsaugotos žmonių gyvybės tokiose zonose, kur yra pavojus, jog gali kilti žemės drebėjimai. Taigi labai svarbu atlikti e, rizikos vertinimą, pasiruošti tokioms nelaimėms. Tokiu būdu tokios nelaimės padariniai būna gerokai mažesni. Labai ačiū. Toliau Pane Munjis Deurkuca. Ačiū pirmininkė. Europos parlamento komiteto ryšiams su Čilė vardu aš norėčiau pat išreikšti užuojautą visų žuvusių Čilėje asmenų artimiesiems. Po pagrindinio žemės drebėjimo buvo jaučiami ir papildomi e, smūgiai. Dėl jų nemažai žmonių prarado pastogę. Aš norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie pagalbos aukoms teikimo. Labai džiugu, kad ir Čilės gyventojai su šiuo iššūkiu susidorojo. Aš norėčiau padėkoti visiems, kad buvo imtasi tokių skubių veiksmų iš karto po katastrofos. Čilės vyriausybė taip pat labai efektyviai dirbo, informavo mus apie tai, kokie yra nukentėjusių asmenų poreikiai. Šios nelaimės akivaizdoje paaiškėjo, kad buvo puikiai bendradarbiauta ir su kitais tarptautiniais partneriais. Mm. Aš galiu patikinti, kad Čilė yra draugiška šalis ES atžvilgių. Vis dėlto Čilė tikrai patirs daug finansinių nuostolių dėl šios katastrofos. Reikės maždaug 20 milijonų eurų tam, kad būtų galima atstatyti šalį. Tai yra penktadalis viso Čilės biudžeto. Uh, Čiliai reikės tarptautinių paskolų. Čilė turės e, dalyvauti tarptautinėse rekonstrukcijos projektuose. Reikės naudotis humanitarnės pagalbos teikimo mechanizmais. Europos Sąjunga, pirmininkaujant Ispaniją, įsteigė koordinavimo metodą teikti humanitarnę pagalbą vadovaujant jungtinėms tautoms. Taip pat e, pagalbai po žemės drebėjimo. Žinau, kad ES atstovai ten dirbs dar kurį laiką, tačiau yra netidėliotinų, skubiai spręstinų klausimų Haitijai, bet turime padaryti viską, kad padėtume čiliečiams. Now, Madame Bilbao Barandika, for two... Var ponė Bilbao Barandika dviems minutėms. Gracias, presidente. La solidaridad. Ačiū, ponė pirmininkė solidarumas e, pademonstruotas šalies nukentėjusios nuo žemės drebėjimo atžvilgių turi, būti, turi apimti ne tik žodžius. Iki šiol girdėjome daug žodžių. Čilė suteikė prieglopsti nemažai europiečių. Ten yra daugybė baskų išeivių, kurie į tą šalį išvyko XIX amžiaus pabaigoje dėl ekonominių priežasčių, o XX pradžioje dėl politinių sumetimų. Taigi, mūsų žodžius turi lydėti veiksmai. Ir esu tikrai patenkinta tuo, kaip ES sureagavo ir tuo, kad buvo skirta iš karto 3 milijonai eurų finansuoti veiklai vietoje. Taip pat dė, esu dėkinga atstoviai užsienio politikos klausimais poniai Ashton. Uh, ir komisijai, e, kurios atstovai yra ten nuvykę ir bando išsiaiškinti, kokios yra, <clears throat> kokie yra būtiniausi poreikiai. Džiaugiuosi, kad buvo panaudotos humanitarnės pagalbos sistemos ir <clears throat> kad pagalbos teikimo agentūros gerai bendradarbiauja. ES pavyko konsoliduoti e, savo kaip tarptautinės veikėjos vaidmenį tokiuose projektuose, ji koordinuoja valstybių ir regionų teikiamą pagalbą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad prezidentė, Čilės prezidentė Bašelo yra tikrai puikia politikė ir noriu pagirti ir pona Pinėro uh, Jie abu atidėjo į šalį politinius partinius nesutarimus ir ėmėsi e, spręsti šalį iškilusią krizę. Norėčiau išreikšti savo solidarumą Čilės žmonėms, taip pat išreikšti užuojautą 500 e, žuvusiųjų šeimų nariams ir išreikšti užuojautą tiems, kurie prarado savo namus. Prieš, e, lankytėmės į šalyje prieš rinkimus, uh, Mes matėme, kokius projektus ruošiamas įgyvendinti. Čilė yra ekonominio ir socialinio išsivystimo Pietų Amerikoje pavyzdys. Pasirūpinkime, kad e, dėl, šio, e, dėl šios gamtinės nelaimės ne, nebūtų prarasta viskas, kas pasiekta ponas Romeva ir Rueda. Aš norėčiau pritarti dviejų ką tik kalbėjusių kolegų žodžiams. Iš tiesų mes turime pademonstruoti solidarumą čiliečiams ir e, tos šalies e, valdžiai, kurią puikiai atstovauja prezidentė Bašilo ir, ir ponas Pineiro. Gamtinės nelaimės negaili nieko Jos nekreipia dėmesio nei į, nei į turtą, nei į skurdą. Visi nukenčia vienodai. Tačiau, aišku, vargšai nukenčia labiausiai. Todėl turime padaryti viską, kad būtų regeneruotos nukentėjus, regeneruoti nukentėjus skurdus regionai reikia galvoti ne tik apie neatidėliotinas priemonės, bet ir apie struktūrinius ilgalaikius klausimus. Ir čia noriu užduoti klausimą komisijos nariui. Tu noriu užduoti klausimą dėl e, Čilės strateginio dokumento. Laikotarpiu 2007-2013 metams numatyta Čiliai skirti 41 milijoną eurų. Kiek lėšų bus skirta struktūriniams projektams, kelių tiesimui, transporto sistemoms? Kiek lėšų bus panaudota tam, kad būtų patobulinta nes, per, per žemės drebėjimą nesugriuvusių namų struktūra, kad Čilė geriau pasirenktų um, galimoms gamtinėms nelaimėms ateityje, kiek bus skirta lėšų tam. Ačiū toliau ponas Poremba. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Žemės drebėjimas nusinešė daug žmonių gyvybių, daug žmonių liko be pastogės. Mes, aišku, norime pareikšti savo solidarumą šiai šaliai. Ir turime atminti, kad ten gyventiems žmonėms vis dar trūksta švaraus vandens pagrindinių produktų. Na ir vyksta plėšikavimai, plėšikai plėšia namus ir parduotuvės. Mes turime padėti kiek tai galima Čilės žmonėms. Turime užtikrinti, kad plėšikautai būtų nubausti. Taip pat turime mobilizuoti solidarumo fondą, kad padėtume Čilės žmonėms, tačiau turime atminti, jog yra vietų šalyje, kurios yra nutolusios vietovės ir jų nepasiekia jokia pagalba. Mums reikia daugiau negu vien tik tai finansinės pagalbos iš ES pusės. Mums reikia pagerinti pagalbos mechanizmus, tiekiant pagalbą šalims, kurios nukenčia nuo gamtinių nelaimių. Aišku, labai gerai, kad galime pareikšti solidarumą, tačiau žodžių nepakanka. Turime padėti šiam šalims veiksmais. Ačiū, tariau, ponas Provera, prašom. Ačiū, pirmininkė norėčiau pasakyti, jog tikiuosi, kad greitai pasveiksite ir taip pat noriu pareikšti solidarumą visiems, kurie nukentėjo nuo šios baisios nelaimės. Nepaisant to, tragedijos tęsiasi ir toliau dėl didelių žemės drebėjimų. Aišku, kad nukentėjo infrastruktūra, pastatai, e, žuvo tūkstančiai žmonių, na, o mes turime pasistengti koordinuoti veiksmus kad galima būtų išvengta išteklių išvaistimo. ES greitai įsijungė į darbą Čilėje. Mums pavyko bendradauti su vietos valdžia, kad būtų galima efektyviai reaguoti į situaciją. Šiandien presoje skaitome, kad kai kur dalis jungtinių tautų pagalbos dalis Somaliui buvo pavokta. Netgi jungtinių tautų darbuotojai įsitraukė į tokias vagystės. Taigi, turime siekti e, skaidrumo, kaip renkamos viešosios lėšos ir kaip tos lėšos padalyjamos e, gyventojams. Nes reikia griežtos sistemos, kad būtų išvengta vagysčių, ypač kai tokia pagalba tiekiama šalims, kurios yra labai toli ir kur infrastruktūra yra nukentėjusi nuo krizių. Ačiū. Toliau pana Dodds, dvi minutės. Ačiū, pana pirmininkė. Pana pirmininkė, mūsų žmonėms bus baisu išgirsti, kad bus gerai išgirsti, kad imtasi pozityvių veiksmų Čilėje. Mums, mes visi esame sujaudinti tų nelaimių. Tačiau šiandien aš noriu kalbėti apie bendresnius klausimus dėl humanitarnės pagalbos strategijos. Europos komisija labai didžiuojasi skelbdama, kad yra viena didžiausių pagalbos tiekėjų pasaulyje. Jos įgaliojimai yra skirti tam, kad būtų saugoma žmonių gyvybės, teikiama pagalba e, žmonėms, kurie netenka gyvenamosios vietos dėl gamtinių nelaimių. Tačiau skirstami ne komisijos pinigai, o vokiečių, anglų, visų 27 valstybių narių pinigai. Šios ekonominės krizės metu kiekviena ši valstybė turi būti pripažinta už jų pastangas. Ir turbūt savo dokumentuose komisija turėtų tai atspindėti ir pripažinti pastangas tų, kurie aukoja pinigus. Ne elitas, ne politinis elitas, ne aparačikai e, skiria lėšas, o tai yra žmonių lėšas. Besivystančiams šalėms reikia ne tik pagalbos, bet ir mūsų paramos, e, kuriant patikimas demokratinės struktūras, kuriant e, stiprią pilietinę visuomenę. Joms taip pat reikia mūsų pagalbos ir mūsų sažiningumo, nurodant politinių režimų e, žalą, atliktą padarytą žalą, kad paprasti žmonė, o paprasti žmonės ir toliau gyvena skurde ir nepritekliuje. Labai ačiū. Toliau žodis ponui Papa Nikolau. Ačiū pirmininkė. Turiu pasakyti, kad e, ši katastrofa, tai yra žemės drebėjimas Čilėje, kuri įvyko visiškai netrukus po katastrofos Haityje, daugelį žmonių kainavo gyvybę ir taip pat sugriovė infrastruktūras Čilėje, ypač Koncepcion regione. Mes turėtumėm būti solidarus su nukentėjusiais žmonėmis, nes Čilė viena, yra viena iš tų šalių, su kuriomis mes palaikome glaudžius ryšius. Čilės ekonomika yra viena stipriausių uh, tame regione. Čilė yra viso regiono ekonomikos variklis. ES 2005 yra sudariusi asociacijos susitarimas su Čile, kuris įsigaliojo 2005 metais. Tame susitarime kalbama apie ekonominį bendradarbiavimą, kitus bendradarbiavimo aspektus. Taip pat yra sukurtas E, Čilės vystimosi planas laikotarpį nuo 2007 iki 2013 metų. Tame plane yra numatytos galimybės įgyvendinti e, regioninės programas, vietinės programas būtent tame regione. Tai, ką sako komisija, tikrai mus padrasina, bet aš noriu pažymėti vieną dalyką. Labai svarbu sparčiai kovoti su šios nelaimės pasiekmėmis tam, kad būtų galima atkurti infrastruktūrą. Dėl to mes turime kiek įmanoma greičiau paskirti reikiamas lėšas. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Gerero. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išreikšti solidarumą su e, Čilės žmonėmis. Taip pat užjaučiu e, Haičio, Peru, Turkijos gyventojus, kurie visiškai neseniai nukentėjo nuo gaivalinių nelaimių. Solidarumas yra vienas iš svarbiausių ES principų ir ateityje mes tą solidarumą dar labiau turėtumėm sustiprinti. Na, visą laimę, kad Čilė yra tokia šalis, kuri uh, gali kovoti su šios gaivalinės nelaimės pasiekmėmis, bet taip yra toli gražu ne visose pasaulio šalise. Aš norėčiau paminėti ES strategiją humanitarniai pagalbai. Manyčiau, kad mūsų atsakas į tokias nelaimės galėtų būti spartesnis ir veiksmingesnis. Mes turime priimti teisingus sprendimus ir pasukti teisingą linkmę. Ką tai reiškia teisinga linkmė? Mes turėtumėm geriau koordinuoti valstybių narių veiksmus dėl humanitarnės pagalbos teikimo, reikia koordinuoti ir institucijų veiksmus. Taip pat reikia užtikrinti e, veiksmų koordinavimą tarp ES ir įvairių tarptautinių organizacijų, pavyzdžiui, jungtinių tautų. Taip pat aš manau, kad reikėtų e, geriau atlikti koordinavimą ir karinę bei humanitarinę prasme. Vis dėlto reikėtų vadovautis neutralumo, bešališkumo principų teikiant humanitarinę pagalbą. Reikėtų vadovautis tarptautiniais teisės aktais. Jeigu mes norėtumėm, kad e, ta humanitarinė pagalba būtų veiksminga, mm tai reikia ir daugiau ekonominių išteklių. Pažvelkime į Barnyje ataskaitą. Ten kalbama apie tai, kad reikia didesnės ES valios, kad reikia geresnio koordinavimo tarp humanitarnės pagalbos bei rekonstrukcijos politikos. Toliau žodis ponui Higgins. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sutinku su viskuo, ką sakė ponas Vereiro apie mūsų reakciją į šią nelaimę. Aš noriu pasakyti, kad mane šokiravo tai, kad e, ponia Ashton pranešė, jog ES rengėsi skirti 3 milijonus eurų, nes 3 milijonai eurų yra niekas tokioje nelaimėje. Praėjusį mėnesį kalbė, kalbėjome apie Haiti, šiandien ryte taip pat kalbėjome apie Ksintiją, uraganą Europoje, o Dabar kalbame apie žemės drebėjimo Čilėje padarinius, kuris įvyko vos prieš dvi savaitės. Tai buvo 6,6 pagal Richterio skalę e, balų stiprumo drebėjimas. Pusė milijono būstų sugriauta, juos reikia atstatyti ir būtent čia mes turime praktiškai padėti. E, manoma, kad žuva apie 500 žmonių ir vis dar E, atrandama žuvusių kūnų po e, sugriautais pastatais. Mes mm, numatome skirti 22 milijardus eurų, bet turime padidinti šį finansavimą. Prisiminkime Lisabonos sutartį. Mm, airiai dvėjojo valsuodami dėl Lisabonos sutarties, pavyzdžiui, dar ir dėl to, kad dėl nuostatų, kaip skirti humanitarnę pagalbą. Man atrodo, kad mes Čilė, Čilė nesuteikėme visos pagalbos, kurią galime suteikti. Turime, pavyzdžiui, užtikrinti, kad būtų at, atnaujintas elektros tiekimas toje šalyje ir kad ekonomika atsigautų kiek įmanoma greičiau. Ačiū, ponia Higginsai. Dabar pagal procedūrą prašau žodžio, ponas Dėsdemeira nori kalbėti, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paminėti, kad senatorius Jorge Pisaro buvo išrinktas ir ponas Pinėjo paskelbė e, apribojimus Mm. jo, tos mens atžvilgiu. Aš tikiuosi, kad Čilė ras kelią iš krizės ir aš norėčiau išreikšti užuojautą Čilės žmonėms. Jie patyrė siaubingą žemės drebėjimą, po jo sekė tsunamis, ypač nukentėjo Koncepciono ir aplinkiniai, Koncepciono miestas ir aplinkiniai regionai. Manau, kad drąsus Čilės žmonės įveiks šią situaciją situaciją, nes jie jau yra susidūrę su panašiamis nelaimėmis praeitįje. Aš noriu išreikšti gilų solidarumą tiems žmonėms. Ponas Melcer. Ačiū, pirmininkė. Na, kalbant apie tai, kad žemės drebėjimas buvo iš tikrųjų svar, sun, labai stiprus, 8,8 taško, tačiau e, buvo labai greitai sureaguota. Būtent dėl to. Tačiau ne visą laiką nukentėję žmonės dėl logistinių problemų gavo laiku pagalbą. 2 milijonai gyventojų laiku tokios pagalbos negavo. Ir turiu pasakyti, kad e, žmonės bijoja ne vien tik pakartotinių smūgių, bet ir plėšikautojų. Vis dėlto galima konstatuoti, kad Šilės visuomenė puikiai dorojasi su nelaimės pasiekmėmis, bet vis tiek reikia ir pagalbos, tarkim, iš jungtinių tautų. Įvykus nelaimė reikia reaguoti kiek įmanoma greičiau, greičiau negu kad 24 valandas. Manau, kad ES turėtų pagalvoti apie tai. Ačiū. Ačiū, ponia Melcerė. Dabar Suteikiu vėl žodį komisarui Patočnikui sureaguoti iškirstus pasisakymus. Ačiū, gerbėjami parlamento nariai, ačiū už diskusiją. Mes visi sukrėsti šios e, gamtos ir žmonių katastrofos pasiekmėmis per greito reagavimo sistemos panaudojimą mums pavyko suteikti koordinuotą ir praktinę pagalbą greitai po žemės drebėjimo. Kaip jau minėjau, sistema, kuri buvo naudojama ir parama, kurią suteikė valstybės narės, buvo svarbi. Be humanitarnių ir kitų veiksmų, kuriuos apibūdinau, reikia paminėti ir tai, kad antradienį Luksemburgė Europos investicijų bankas ir Čilė, kaip minėjo gerbiamas parlamento narys, pasirašė pagrindų sutartį, pagal kurią bankas galės veikti Čilėje. Šis įvykis e, rodo, kokie yra puikūs santykiai tarp Europos ir Čilės ir mūsų įsipareigojimus ir toliau e, plėsti savo partnerystę. Taip pat e, viskas įvyko labai gerų laikų, nes Europos investicijų bankas gali būti papildoma priemonė dirbti kartu su Čile, rekonstruojant šalį. E, ta rekonstrukcija jau prasideda. Dėl konkretaus klausimo susijusio su Čilės strategija ir dėl tų 41 milijonų eurų 25 milijonai panaudoti e, per pirmąją dalį, 15,6 milijono dar lieka. Paprastai tai juos reikėtų pas, paskirstyti 50 procentų sanglaudai ir 50 procentų e, konkurencijai. Mes e, pasiūlėme šios pinigus skirti rekonstrukcijai, laukia, prašant Čilės valdžiai. Tačiau, žinoma, pagal abi antrašinės dalis galima šios pinigus skirti rekonstrukcijai. Čilės valdžia dar konkrečiai nieko nepaprašė iš ES pusės, jokios pagalbos rekonstrukcijai. Kaip sakiau, prezidentas Pinėra pradeda įti pareigas šiandien ir aišku, jis pirmiausia norės įvertinti žalą, ją apskaičiuoti ir suplanuoti, e, suplanuoti tas pastangas, kurių reikės rekonstruojant nukentėjusius regionus. Komisija yra pasirengusi svarstyti bet kokį prašymą Ir kaip minėjau anksčiau, tai, kad Europos investicijų bankas galės veikti Čilėje, yra papildoma priemonė prie tų, kurias jau turime. Taip pat reikia atminti, kas buvo paminėta kai kurių jūsų, tai yra būtent tai, kad Čilė yra geras plėtros pavyzdys. Ji yra šalis, kuri turi lėšų skirtingai nuo kitų Pietų Amerikos valstybių. Ir baigiantis kadenciją finansų ministras pareiškė, kad šį kartą Čilė valstybė turi savo išteklių susidoroti su nelaime. Taigi baigdamas galiu pasakyti, kad ES tai yra žmonės, regionai ir šalis yra pasirengę padėti Čiliai šios nelaimės akivaizdoje. Taip ir turi būti civilizuotame ir žmogiškame pasaulyje. Ačiū. Much, Ačiū, komisarė. Kolegos diskusijos šio klausimu baigtas ir posėdž... posėdis nutraukiamas iki 12 valandos, kuomet vyks balsavimas.